loginių ir e, ambicinių, ambicingų siekių vardan kurti tokią sistemą, kuri būtų e, naudinga e, Iš, kur išnaudotų darbuotojus. Daugiausia naudos iš tos sistemos gaunantis pasirengia padaryti viską, kad ta sistema toliau išliktų. Jei bendryje nepakeis iš esmės šios paradigmos, ją atmes žmonės. Akivaizdu, kad Britų pavyzdžio nepakanka. Tikėkime, kad kiti rinkimai bus e, antras ir tikrai e, galingas smūgis jai. Ponas Koch. Gerbiami kolegos, jeigu mes savavališkai interpretuosime arba piktavališkai taikysime darbo tvarkos taisyklės Europos parlamento, tai nuo to tikrai nebus geriau. Dabar grįžkime prie temos. Savaitgalį lankiausi vienoje stovėjimo aikštelėje prie A4 magistralės. Vokietijoje susipažinau su daugeliu vilkikų vairuotojų, pirmiausia iš Lenkijos ir Rumunijos. Jie kartoja beveik tą patį. Pirmiausiai jaučiasi išnaudojami nes gaudami menką atlyginimą jie nedrįsta prašyti poliso po savaitės vadovybės, nes bijo prarasti darbo vietą, jų poliso sąlygos tiesiog yra nežmoniškas. Trečia, puikiai žinote, kad jų kilmės šalise veikia pašto dėžučių kompanijos ir pažeidinėjimas kabotažo taisyklės. Ir ketvirta, jie pageidautų, kad jų sektorius būtų reglamentojamas visos ES lygmenių. Tikrai mūsų vilkikų vairuotojai Europoje nusipelnė, kad įsiklausytume jų problemas ir jas konstruktyviai išspręstume. Klausykimės apačių. Pone Regner, vieną minutę. Šnekės. Ačiū. Mes turime pagerinti katastrofiškus vilkikų vairuotojų katastrofiškas vilkikų vairuotojų darbo sąlygas. Aš kaip ir ponas Kochas kalbuosi su vilkikų vairuotojais Austrijos pasienio stovėjimo aikštelėse ir jie pasakoja daug maž tą patį. Kartais jie 15 valandų be pertraukos turi vairuoti, gyvena stovėjimo aikštelėse, gyvena ir dirba vilkiko kabinoje, kuri kartais yra mažesnė už šuns būdą, e, kurią netgi jie turi naktimis saugoti kartais ir už visą tai gauna varganą atlygį. Taigi e, jie tik tai nori e, padarių darbo sąlygų ir padaraus atlyginimo galimybės dažniau matyti su šeimomis. Mes negalime taikstytis su tokia situacija ilgiau balsuokime bendrai už sąžiningas darbo sąlygas Europos kelyse, būtų griežtai kontroliuojamos e, vairavimo ir e, poilsio laiko taisyklės, nes tik to nori vilkikų vairuotojai ir sektoriaus darbuotojai. Pans Vandalin. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad e, Svarbiausias šios diskusijos aspektas yra e, siekti mūsų vilkikų vairuotams daryti kuo geresnės darbo sąlygas. Tai reiškia, bent jau mano nuomonė, kad mes turime pasirūpinti tuo, e, kad būtų įrengta pakankamai saugių stovėjimo aikštelių ir dėti visas pastangas, baigiant e, tos ginčius apie tai, kas daugiausiai pelnosi iš tos kainų mažinimo situacijos, nes būtina užtikrinti, kad už tą patį darbą būtų mokamas tas pats darbo užmokestis. Todėl būtina tinkamai administruoti ir kontroliuoti šį sektorių, tačiau kol kas mes esame labai toli nuo to nutolę. Turime nepakankamai inspektorių, kontrolierių, nepakankamai duomenų, e, tafografų duomenys nėra tinkamai analizuojami. E, taigi, o pabaigai turiu pasakyti, kad turime kovoti su tomis pašto dėžučių kompanijomis. Pone Maisner, vieną minutę dabar kalbėsiu. Taip jau įsijungia mikrofoną, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Bendroje rinkoje labai daug prekių kiekvieną dieną gabenama ir dauguma jų sausumos keliais. Ir viena vertus norime užtikrinti eismo saugumą, todėl būtina laikytis nuostatų reglamentuojančių vairavimo ir poilsio laiką. Taip pat norime sudaryti tinkamas darbo sąlygas. Daug buvo kalbama apie tas pašto dėžučių kompanijas, tačiau egzistuoja labai daug e, <clears throat> transporto įmonių, kurios tinkamai elgesi su savo darbuotojais, tačiau tikrai ne visos. Mes tarpu norime, kad visiems vilkikų vairuotojams būtų sudaromos geros vienodos sąlygos. Taip pat e, turime nepamiršti, kad e, žinoma, Europoje egzistuoja skirtingi regionai, skirtingos idėjos, ne visur galima mokėti tą patį darbo užmokestį, tačiau turint omenyje vilkikų vairuotojų trūkumą, mes siekime pagerinti jų darbo sąlygas. Na ir paskutinis dalykas, dėl kurio apgailestauju, e, autobusų vairuotojai taip pat a, e, a, e, rizikuoja arba nori, kad būtų taikomos ir jiems mūsų svarstamo teisės akto nuostatos, tačiau manau, kad ši profesija vis tik tai skiriasi nuo vilkikų vairuotojų profesijų. Pone Vijot. E, Pone pirmininkė, aš esu pasipiktinusi dėl to, kad pastaraisiais mėnesiais vykusios diskusijos nebuvo tvarkingos, tinkamos, neturėjome galimybės pasidalinti visi savo nuomonėmis. E, kalbame apie judumo priemonių kompromisą, kuris nėra tinkamas, yra skilių jame, kuris sutina daugelį kolegų. 3 milijon, 3 milijonų vairuotojų likimas yra ant stalo turime vengti socialinio dempingo, turi vykti komandiravimas nuo pirmos darbo dienos. To parašo ir patys kelių darbuotojai. Buvau susitikus su vairuotojų profsąjungos atstovais. Būtent todėl aš manau, kad rytoj e, primsinti sprendimai nebūtinais E, bus tinkamas. Noriu, kad, skaid, kad balsavimas būtų visiškai skaidrus ir kad viskas būtų daroma ar dirbama pagal taisyklės. Kabotažo pranešimas turi būti e, pirmas, nes dėl jo pirmiausia bu, balsavome komitete. Demokratija turi būti užtikrinta visais atvejais. Mulțumesc, doamna <clears throat> președintă. Eu e, îmi doresc să avem o. Ačiū, pirmininkė. Uh, Aš norėčiau, aš noriu reglamentavimo ES mastu, kad išvengtume reglamentavimo, pavyzdžiui, Vokietijos arba Prancūzijos atveju, kurios siekia tik tai apsaugoti savo šalies sektorių ir pramonę mm, noriu, kad es masto teisės aktai būtų mm, skaidrus, užtikrintų E, lygų traktavimą visų atžvilgių ir būtų naudingi visoms valstybėms narėms, o ne tik kelioms. Mums pateiktas pasiūlymas yra tik bandymas siekti protekcionistinių tikslų. Ta daro kai kurie Europos regionai. Raginčiau kolegas nesislėpti už argumento apie socialinę apsaugą. Aš irgi noriu gerų darbo sąlygų visiems visiems šio sektoriaus darbuotojams. Galime tuos klausimus uh, išspręsti. Tačiau reikia e, panaikinti tas nuostatas, kurios prieštarauja sutarčiai. Ir negalime rizikuoti, kad būtų pažeista judėjimo laisvė, e, darbo jėgos judėjimo laisvė, laisvė teikti paslaugas. Ir noriu pas, komisijos paprašyti, kad atsimtų savo pasiūlymą ir pateiktų tinkamą pasiūlymą. Toliau ponas Kristensen. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Kompromisai yra pagrindas ir vienintelis raktas, kad mes galėtume sukurti suderintas taisyklės, kurios pagerintų ir vairuotojų sąlygas ir sukurtų sąžiningą konkurenciją įmonėms. Taip pat pagerintų <clears throat> eismo saugumą. Todėl aš noriu padėkoti tiem žmonėms, kurie dirbo rengdami kompromisus, gerus kompromisus. Ir aš laukiu to laiko, kai galėsime balsuoti dėl viso dokumentų rinkinio. Yra destrukcinės jėgos šiame parlamente, kurios visomis jėgomis bando užkirsti kelią, trukdyti, kad čia būtų pasiektas susitarimas. Tai žmonės, kurie nori tęsti tą iškreiptą konkurenciją, nori, kad vairuotojai ir toliau gyventų ir dirbtų siaubingomis sąlygomis. Tai yra visiškai nepriimtina. Ir todėl aš pasiskau už kompromisą ir už susitarimą. Ponas Kiučiuk, vienai minutiai. Ačiū, pirmininkė kolegos. Labai gerai, kad diskutuojame, nes išriškėja ir temos sudėtingumas, ir skirtingi požiūriai mobilumo dokumentų rinkinys kertasi su bendros rinkos e, dalykais. Šitie pasiūlymai pakerta rinką, o ne ją plėtoja. Žinoma, kad vairuotojai nusipelno gerų darbo sąlygų, nes tai yra labai atsakingas darbas. Tačiau tai ne, negali būti daroma verslo sąskaita, e, laisvos rinkos sąskaita. Mano šalyje šita veikla atneša 17 procentų BVP. Iš to gyvena 100 tūkstančių darbuotojų. ES nesustiprės supriešindama periferiją su centru. Atmestas, atmesti du rinkiniai iš trijų, tai rodo, kad konsensuso nėra. Ir negalime leisti savo pasielgti neatsakingai ir priimti tokį dokumentų rinkinį, jeigu priimtume, patvirtintume taip, kaip yra, tai milijonai nukentėtų. Pašmit, pirmininkė, mėly kolegos, e, puikiai matome, kaip parlamentas tampa neveiksnus, jeigu mes apsiribojame tik tai nacionalinių valstybių interesais. Turime save suvokti kaip e, institucija, kuri geba ieškoti e, bendrų vardiklių ir bendrų geriausių sprendimų. Mes nesugebėjome to pasiekti tarp frakcijų, todėl žlugo mūsų pastangos tiek komitete, tiek plenarinėme posėdėje. E, ir puikiai matome, kuo viskas baigėsi, kiek ginčių ir kokia toksiška tampa ši tema, kuomet atsižvelgiama tik į atskirus interesus, kuomet nepaisoma ir nepriimama kitų nuomonės. E, tas apsimestinumas ir apsimestinas rūpinimasis vairuotojais, e, juo tik tai bandomas užmaskuoti e, protekcionizmas ir jis, tikrai ši pozicija kenkia visai Europai ir ypač kalbant apie pasiūlymus dėl kabotažo. Komitetai atliko sunku varginantį darbą kad įvestų tvarką e, tame sektorėje, kuriame klesti laukinė konkurencija ir visiškai siaubingos darbuotojų sąlygos. Tai sukelia Europos piliečiams pavojų gatvėse ir keliuose. Taip pat CO2 emisijos yra per didelės. Ir gerai, kad greitai vystosi geležinkelių transportas ir tai mažina CO2 emisijas mūsų uh, keliuose. Aš labai tikiuosi, kad mes sugebėsime sustarti ir modernizuoti šitą sektorių ir užtikrinsime saugumą bei darbuotojų darbo kokybę. Labai laukiame išmanaus tachografo įvedimo, nes tai užtikrintų taisyklių laikymasi. Taigi, gerbiami kolegos, turėkime drąsos ir pereikime prie balsavimo. Įrodykime, kad šitas parlamentas tokiu svarbių klausimų yra įgalus priimti sprendimą. Ponas Degrandės paskui Alvinai minutį toliau. Ačiū pirmininkė. Transporto komitete pasiektas e, kompromisas e, po po to buvo sudarkytas 2018 Liepos mėnesio balsavime. Atrodo, kad aiškiai proteguojami kai kurių valstybių interesai ir um, tai kelia grėsmę atokesnių valstybių darbuotojams. E, transporto sektoriaus darbuotojai nori būti konkurencingesni, tačiau kalbame apie socialinį dempingą, apie minimalų europinį atlyginimą. Tai išpolis prieš vidaus rinką kalbama apie darbuotojų apsaugą to, tuo pat metu stengiantis e, siekti protekcionistinių nacionalinių interesų. Darbuotojų e, negalime išnaudoti. Polsio laikas e, kabinoje, vairavimo ir polsio laikas, taip pat minimalūs reikalavimai, taip pat reikalavimai taikytini ir mažiausiems komerciniams transporto priemonėms yra svarbus dalykas. Tačiau praėjo laikas dėrėtis, atėjo laikas imtis veiksmų ir noriu palinkėti visiems sėkmės. Liberatski, Ponas Liberatski, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Apgailestavome, kad pirmadienį salėje nebuvo bent jau trijų asmenų, būtume galėję jau tada atmesti šį pasiūlymą. Ponios ir ponai, štai kokiamis išvalgomis noriu pasidalinti. Čia nekalbama apie pavargusius vairuotojus, čia kalbame apie uh, patekimo į rinką apribojimą tai Europos daliai, kuri sugeba geriau konkuruoti transporto sektorijoje. E, ką mums norime pasakyti, kad mes neturime teisės e, būti konkurencingi, o jeigu jau e, tampate konkurencingais, tai rasime priemonių, kaip jums tai išmušti iš galvos. Dabar bandoma priimti vienašališkus sprendimus ir jeigu mes jiems pritarsime, tai aš tai aiškiai pavadinsiu šantažu. Taip, Mercedes, tai yra akivaizdus šantažas. Noriu pasakyti, kad vilkiko vairuotojas, kuris teikia importo eksporto paslaugas, nėra deleguojamas darbuotojas. Taigi siūlau dabar nebalsuoti dėl šio pasiūlymo ir nukelti jo patvirtinimą kitą kadenciją. Ačiū uždėmesi. Dabar vieną minutę ponė Jazlovietsko kalbės. Ačiū ponė pirmininkė. Taigi e, šis pasiūlymas kelia mums e, rimtų e, problemų, kalbant apie e, socialinės apsaugos politiką, nes 14 punkte kalbame apie tam tikrus komandiravimo kriterijus, kurių negalima išpildyti tarptautinio pervežimo srityje. Ir tie reklamai galiotų visiems vairuotojams ir vis, visoms Europos įmonėms. Štai pavyzdžiui, E, prancūzijos įmonė būtų priversta tokiu būdu dirbti pagal e, Luksemburgo ar Vokietijos teisę, ar Vokietijos įmonė pagal e, Lenkijos ar Luksemburgo teisę. Todėl nėra pakankamai nuostatų, kurios leistų gyveninti 14 punkto reikalavimus. Todėl mes turime sudaryti transporto įmonėms tinkamas sąlygas veikti Europos rinką. Europos parlamentas yra atsakingas už e, sprendimų, kuriais būtų palengvinamas gyvenimas bendroje rinkoje e, parengimą ir e, kuriais būtų sumažinama biurokratinė našta Europos visuomeniai. Ačiū. Pane Jungerijus dabar vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė. E, e, aš e, tai yra Briuselio gatvėse ir, ir šiandien už šio, šios salės sienų vilkikų vairuotojai reikalauja geresnių darbo sąlygų, tačiau tikrai niekas nesupranta, kaip tie sprendimai Briuselėje yra parengiami ir priiminėjami. ar mes šiandien ar balandžio mėnesį balsuosime dėl vilkikų vairuotojų darbo sąlygų. Jie tikrai nusipelno tų darbo sąlygų, tiek e, vairavimo, tiek poliso sąlygų. Dabar dar bandoma e, supriešinti tarpusavyje autobusų ir vilkikų vairuotojus siekiant patvirtinti kuo mažesnius atlyginimus ir blogesnės darbo sąlygas. Turime kuo greičiau padaryti galą vilkikų vairuotojų, stai vairuotojų išnaudojimui, uždaryti pašto dėžučių kompanijas ir e, skirti jiems pakankamai poilsio laiko. Moran Šartie vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, darbas, kurį atlikome ir šio ryto diskusijos, diskusijose kalbame apie laisvą e, prekių judėjimą, apie laisvą darbuotojų judėjimą. Tačiau kalba jeigu kalbame ne apie tarptautinį darbą, kalbame apie darbuotojų komandiravimą. Kalbame apie pamatų direktyvą dėl darbuotojų kom, ko, komandiravimo. Kalba, jeigu kalbame apie sausumos transportą, negali jame būti pirmos ir antros klasės e, komandiruotojų darbuotojų, kaip sakė ponė Jongerius, dėl atlyginimo, dėl socialinės apsaugos klausimų. Tokia turi būti sociali Europa, reikia reglamentuoti kabotažą, vengti nacionalinių sprendimų E, kurie būtų priimti kažkur šalia Europos, reikia tinkamų teisės aktų. Tokia yra piliečių Europa, e, darbuotojų Europa, tai yra Europos branduolys, kurį turime kurti. Ponas Kurumbašė, vienai minutį. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti pirmininką Tajani, kuris prieimė vienintelį įmanomą sprendimą. Jis nepalaiko nei tų, kurie yra už šį pasiūlymų rinkinį, nei tų, kurie yra prieš jį. Jis pasisako už įstatymą. Mes keletą kartų buvome šantažuojami teiginiais ir pareiškimis, kad jei nepritarsime šiam rinkiniui, valstybės narės priims savo sprendimus. Ar čia Europos Sąjunga, ar valstybių narių sąjunga, kurios yra susiskaldę į atskiras grupės. Matėme, kad socialis dempingas atsiranda dėl to, kad vakarų šalių įmonės pradėjo mokėti uh, tik pusę privalomo atlyginimo, pavyzdžiui, Bulgarijos vairuotojams bandymas vengti šio mūšio ir nebalsuoti dėl šio rinkinio nėra silpnumas. Mes toliau kovosime už šį priemonių rinkinį per šią kadenciją ir taip pat per kitą. Monteiro de Aguiar. Pone Monteiro de Aguiar, vienai minutiai. Ačiū, pirmininkė. Kalbame apie judumo priemonių rinkinį. E, politiškai tai labai op, op, pusrinkinys ir e, jo nagrinėjimas virto kažkokią sagą. Turime gerbti kolegų komitetuose, ypač transporto komitete, atliktą darbą. Parlamentas dabar susidūrė su procesu, kuris nėra demokratiškas. Mes tikrai negalime paskutinę minutę peržiūrėti 1700 pakeitimų. Kai šis pasiūlymas buvo patiktas komisijai, jis jau tuomet buvo šališkas ir tai reiškia, kad visas parlamento atliktas darbas buvo e, sudarkytas, komisijos parengtas e, pasiūlymas buvo nesubalansuotas. Kalbame apie laisvą prekių ir darbuotojų judėjimą. Ir mums geriau, kad nebūtų jokio susitarimo, neįprastas susitarimas. Tikiuosi, kad kit, kitoje kadencijoje bus pasiūlytas e, geresnis sprendimas. Pirmininkė, kolegus, kurie kalbasi salėje, turėtų kalbėtis už salės ribų. Žodis ponai tapardel. Ačiū. Turėtumėte suvokti tai, kad judumo priemonių rinkinys, kurį teikia komisija ir kolegos pranešėjai, liečia šimtų e, įmonių dirbančių vis rytų Europoje darbą, šimtų darb, šimtus darbo vietų, kurios gali dinkti. Mm, tai gali atnešti negatyvių pasiekmių vidaus rinkos veikimui. Yra daug protekcionizmo, iškreipama konkurencija. Kolegos, tai nepriimtina. To ne, tai negali būti aštunt aštuntojo Europos parlamento paveldas. Mes turime rū, užtikrinti e, sausumos kelių vairuotojų darbo sąlygas. Tačiau turime pasiekti, kad būtų mokamas tinkiam, tinkamas atlyginimas už darbą iš vairuotojams iš visų šalių ir kad būtų užtikrintos geriausios darbo sąlygos būtina prisimti atsakomybę. Nereikia pernelik griežtų e, reikalavimų dėl darbuotojų komandiravimo ir privalomo jų sugrįžimo į įmonės šalį. Ponas Novakov. Kolegos, kai kurie pritarė šiam dokumentų rinkiniui ir nori kovoti už transporto, geresnį transporto sektorių, o kaip jie to bando pasiekti? per nesėkmes. <clears throat> Netiesa buvo pasakyta apie, apie kompromisus, apie balsavimą. Reikia, kad abi šalis nusileistų. E, tikras kompromisas nepasiektas. <clears throat> Liko dvi savaitės iki kadencijos pabaigos ir nebėra laiko rasti protingą suderintą sprendimą. Vienintelis sprendimas yra perkelti į kitą kadenciją ir tada tas parlamentas galės uh,

Ponas Lundgren, ir prašyčiau visų e, elgtis kiek įmanoma tyliau, nes diskusijos dar nesibaigė. Ponas Lundgren. Ačiū pirmininkė. Kas šiandien vyksta? Tikra tragedija. Mūsų transporto ekonomikos šaka laukia, kokį sprendimą priims Europos parlamentas. Ir mes nuvylėme tą transporto šaką ir jos darbuotojus. Štai kokia esmė šiandien. Daug parlamento narių šiandien linkia balsuoti už tai, kad sunkvežimius vairuotų vairuotojai iš visiškai kitų valstybių. Man neprimtina kaip švedui tai, kad tūkstančiai sunkvežimių, kurie važiuoja mano šalies keliais ir kitų valstybių keliais, <clears throat> daro tai kenkdami vidaus rinkai. Ir šita problema yra įsisenėjus, mes turim kažką daryti. Vous aviez demandé la parole Non Très bien. Monsieur Pimentel Lopez. Pone Vautmans, ne, toliau pone, ponas Pimenta Lopė. Ačiū, ponė pirmininkė. Tas e, chaotiškas e, procesas tvirtinant judumo teisės aktų rinkinį aiškiai pademonstruoja, e, kaip sunku Europoje ginti darbuotojų teisės. E, tačiau taip pat situacija taryboje yra tokia, kad prisidengiama darbuotojų teisėmis, bandant prastumti šį reglamentą dėl kabotažo. Ir e, pasirinkant kaip pagrindinės temas vairavimo ir polsio laiką, o tai reiškia, kad e, vairuotojai e, galbūt e, dar papildomai iki keturių savaičių bus priversti vairuoti neturėdami tinkamų polsio sąlygų. Tai yra išpolis prieš darbuotojų teisės ir nieko daugiau. Pone Šoidrova. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Jeigu Europos parlamentas šiandien priims sprendimą dėl judumo teisės aktų rinkinio, įsivyraus didžiulis neužtikrintumas transporto sektoriuje. Labai sunku šnekėti kalbėti, nes labai didžiulis triukšmas aplink mane, aš net negirdžiu, ką aš pati sakau. Pirmininkė visų prašo arba nusiraminti, arba e, išeiti iš salės. Ta pati ponui Bovė noriu pasakyti. Pone Bovė, aprimkite. Teskite, ponė Šoidrova. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkaujant Austrijai sugebėjome susitarti, parengti kompromisinį pasiūlymą taryboje dėl judumo teisės aktų rinkinio. Todėl manau, kad Europos parlamentas taip pat turi sugebėti tokį patį kompromiso pasiekti. Puikiai žinome, kad darbuotojų komandiravimo direktyvoje yra numatoma e, apibrėžti e, labai aiškiai darbo sąlygas vilkikų vairuotojams. kitiems vairuotojams. Tačiau susidurime su labai rimtomis administracinėmis problemomis įvairiais e, starties nuostatų pažeidimais. Mums reikia tikro kompromiso. Ačiū žodis ponui Kaputu. Ačiū ponė pirmininkė. Judumo teisės aktų rinkinys turi būti patvirtintas, nes jis atneša labai daug privalumų, siekiant stiprinti konkurencingumą transporto sektoriuje. E, reikia perėti prie išmanaus tachografo. Nuo 22 metų visos priemonės, kurias leidžia laisvai judėti paslaugoms Europos rinkoje, turi užtikrinti sveiką konkurenciją ir taip pat visose valstybės narėse darbuotojų socialinių teisų apsaugą. Dabar vyrauja chaosas. Skiriasi m, mm, teisės aktai skirtingose valstybėse ir tai kertasi su vidaus rinka. Reikia daugiau lankstumo, reikia daugiau saugumo keliuose. Ir nesuderintas sprendimas reikštų tiesioginės pasiekmes darbo sąlygoms. Tai reiškia, kad vairuotojas nepailsėjęs, kon koncentracija sumažėjusi ir tai grėsmė visiems keliuose. Dar kartą prašau tylos o žodį suteikiu ponui Šogurui kalbėti vieną minutę. Ačiū. Likščiolinė patirtis varstant judumo teisės aktų rinkinį aiškiai parodo, kad tikrai nebūtų išmintinga uh, veikti strimgalviais ir jį patvirtinti dar šioje kadencijoje. Jis pasiūlymas buvo blogas, e, užuot pritaikiusi sankcijas, kurios nukreiptos prieš bendrąją rinką, komisija atrodo bando perkelti tos apribojimus ES lygmenį. Tai yra netinkamas pavyzdys, bet kokiam Europos teisės aktui, nes pirmiausiai jame yra pažeidžiamas bendrosios rinkos principas, ribojamas konkurencingumas, diskriminuojamas Mm, kai kurios valstybės narės <clears throat> pasiekti, pasiekimai išmetami šiukšlių dėžę, tie pasiūlymai tikrai nenaudingi piliečiams. Jeigu atsisakysime skambių šūkių, E, tai matysime, kad šiuo pasiūlymu e, bus kūriamos monopolijos ir e, didinamos vartotojų kainos kartu suskaldant Europą. Turime palikti šį teisės aktų rinkinį kitai kadencijai. Ponai Bušoj žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pritariu pirmininko Tajanio. Uh, sprendimui pritaikyti 165 straipsnį gražinti iš teisės aktų rinkinį svarstyti komitetą. Apeliuoju į visų kolegų išminti. Šis teisės aktų rinkinys yra dovanėlė euroskeptikams. Nepamirškime, kad kelių transportas dešimtims tūkstančių šeimų periferinių valstybių narių reiškia vienintelį pajamos šaltinį, o šio pasiūlymo e, bendroji rinka būtų suskaidyta į rytų ir vakarų. Taip turime siekti tinkamų darbuotojų e, darbo sąlygų, eismo saugumo, tačiau turime nepamiršti ir laisvo asmenų prekių judėjimo ES teritorijoje. Ačiū uždėmesi. Ponas Krameris kalbės. Tiksliau, praš, prašau neviršti kalbėjimo laiko, ponė Kramerį. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai, kad Šiandien mums pritruko laiko, dėl to pirmiausiai kalta komisija, nes Junkeris ir Timmermansas du metus neleido komisijai e, tinkamai dirbti šioje srityje, o dabar mums nesuteikia pakankamai laiko. Žinoma, kad e, <clears throat> jeigu nebus užtikrinta teisės akto vykdymo kontrolė, tai jis nereikalingas. Tachografai tačiau egzistavo jau prieš 15 metų, tuo tarpu komisija siūlo 2036 privalomai tachografus įvesti, komisija tuo tarpu siūlo tą padaryti 2024 metais. Ta reikia kuo greičiau padaryti, nes be tinkamos kontrolės įstatymas bus nieko vertas, mes puikiai žinome, kad mūsų keliuose labai daug sukčiaujama ir dėl to kyla grėsmės saugumui, tachografai reikalingi kuo greičiau. E, geriausia, kad jie būtų įvesti 22 metais. Paskutinis panas Guoga kalbės. Ačiū labai. Manau, kad visi pamirštame, e, kad e, kai kuriuose valstybėse senatis pensijas siekia 300 eurų. Mes norėtume, kad visi gautų vokiškus atlyginimus, tačiau jų negauname. Taigi nepražudykite tų valstybių, kurias labiausiai remia Europos. Ši direktyva yra baisi, kenksminga, sunkiai dirbantiems žmonėms, kurie nori užsidirbti daugiau. Leiskite mums daugiau užsidirbti, skirkite tam daugiau laiko, dėkime pastangas bendrai, kad sukurtume tokią Europą, kurioje būtų mokamas sąžininkas atlyginimas. Tačiau kai neverskite mūsų bankrutuoti. Ačiū. Ačiū. E, pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio baigėsi, dabar žodis ponui vėlai užbaigti diskusijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Meli kolegos komisijos narės Bults vardu norėčiau padėkoti. Padėkoti už diskusijas visi E, dėrybų aspektai aptarti ir reikia balsuoti dėl jo. Kalbame apie kelių transportą ES. Tas pasiūlymas užtikrins vienodas galimybės įmonėms, e, užtikrins geresnės darbo sąlygas vairuotojams ir padidins kontrolės galimybės. Šis pasiūlymas sprendžia daugybę e, sektoriuje įsišaknyjusių problemų jeigu nebus naujų Europos taisyklių, ženkliai pablogės padėtis, pervežant e, e, krovinius sausumos keliais, taip pat vyks dempingas, e, sustiprės protekcionizmas, pateiksiu pavyzdžių įmonėms. Šis pasiūlymų rinkinys užtikrins stabilų ir prognozuojamą teisinį pagrindą, bus galima išvengti konkuruojančių nacionalinių taisyklių, kurios skaldo vidaus rinką. Aiškus dokumentų sąrašai, kuriuos būtina turėti ir vežtis vilkike. Taip pat aiškus įsisteigimo kriterijai bus galima kovoti su augančiu pašto dėžučių įmonių skaičiumi. Taip pat išvengti sisteminio kabita, kabotažo e, Taip pat taisyklės taikomos e, lengvoms transporto priemonėms bus e, susijėtos su tarptautinio transporto taisyklėmis, bus vis plačiau naudojamos skaitmeninės priemonės, bus mažinama administracinė našta, pavyzdžiui, e, dėl pareiškimo apie darbuotojo deklaravimą vairuotojams bus taikomos e, komandiravimo taisyklės, numatytos minimalios darbo sąlygos ir minimalus atlyginimas e, svečioje šalyje. Taip pat numatyta galimybė po ilgiausiai keturių savaičių grįžti namo, taip pat numatytos privalomos poilsio taisyklės ir prievolė darbdaviams apmokėti e, poilsį tinkamame būste. Taip pat užtikrinsime, kad vairuotojai nepervarktų ir tai bus saugiau keliuose. Užtik, numatyti ir geresnė nuostatų įgyvendinimo galimybė, išmaniai tachografai, galimybė kontroliuoti, kiek laiko vairuotojas vairuoja ir ilsisi. Stiprinamas valstybių institucijų bendradarbiavimas, pasinaudojant elektroniniais e, krovinių vaštarašiais, taip pat skaitmaninės priemonės, tikrinant e, situaciją pakelėse. Žinome, kad daugelis tų priemonių, e, dėl, dėl daugelio šių priemonių sutarimas yra, o kalbant apie likusius klausimus, siūlau, siūlome paremti pranešėjų siūlymus, kuriuose patiktas geras, gera pusiausvyra. Tikiuosi, kad e, šiuo klausimu bus pasiektas e, tinkamas sprendimas laukiant, rengiantis rinkimams. Nepamirškime, kad e, šios, šis sektorius, šių įmonių darbas, vairuotojų darbas yra pernelyg rimtas klausimas, kad paliktume jį neišspręsti ir nereglamentuojama ilgą laiką. Padėtis transporto sektorioje yra kritinė, būtina ją išspręsti. Noriu dar kartą padėkoti pranešėjams. Ačiū ponė pirmininkė ir ačiū gerbiami nariai. En parlant de rapporteur, Madame Culonen, vous allez conclure. Pranešėja Kiulenen gali užbaigti diskusiją, prašau. Puhemies, hyvät kollegat. Pirmininkė ir kolegos artėjame prie šio maratono finišo. Viliuosi, kad e, biurui užteks drąsos ir mini plenarinę sesiją kitą savaitę pateikti šitą dokumentų rinkinį balsavimui. Ir užteks drąsos baigti dvėjoti. Kolegos turėtų įsigilinti į pakeitimus. Jų yra jų yra daug. Tie pakeitimai parlamentui, jo nariams žinomi jau porą metų, niekas iš esmės nepa, ne, ne, ne, nepasikeitė. Kai kurie nariai, kai kurios frakcijos teigia, kad negalėjo dalyvauti procese. ENF frakcijai pasakysiu, jeigu jūs nesugebėjote sudalyvauti per pusmetį nie viename šešėlinių pranešėjų sustikime, tai vadinasi, jums gal noro trūko.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 Gal ponas Vandekamp neatsiliks ir kažką panašaus parodys. Pana pirmininkė, labai trumpai kalbės. Žinote, daug kas taip sako savo kalbos pradžioje. Manau, kad diskusija tikrai buvo kokybiška, ji parodė kad Europos parlamentas dėl šio pirmojo judumo teisės aktų rinkinio yra susiskaldęs. Dabar turime pasirūpinti tuo, kad nebūtų netinkamų laikų priimti netinkami sprendimai, kai kolegos Ertugas Telička ir net Europos komisija sako, kad parengėme kompromisus, e, tai iš tiesų taip nėra. mes pargėme kompromisus tik dėl kabotažo, dėl to pranešimo, už kurį Ismailas Ertugas buvo atsakingas. Ir dabar tikrai esame patekę į sudėtingą padėtį, nes <clears throat> transporto komitete taip pat ir dėl mano kalties nebuvo parengti ir patvirtinti kompromisui. Taigi, jeigu dabar priimsime sprendimą, e, tai padarysime tikrai rimtą žalą visai Europai ir Europos parlamentui. Ačiū. Na ir pabaigai, ponui Ertugui žodis. Ačiū, kolegos, ponė pirmininkė. Manau, kad diskusija per pastarąsias pusantros valandos dar kartą parodė, kad reikia priimti europinio masto sprendimą. Galiu visus kolegas šiame parlamente patikinti, kad e, išnaudosiu busimasias dienas tam, kad būtų surastas sprendimas. Kviečiu visus kolegas susėsti prie vieno stalo ir atvirai apsvarstyti mano pasiūlymus. Dar kartą noriu pakartoti, kad e, suradome tinkamus kompromisus, juos parengėme, galbūt jie neprimtini visiems kolegams, tačiau pamėginsime dar kartą ir noriu kaip e, koordinatorius socialistų frakcijos, kaip pranešėjas e, dėti visas pasakas, kad kompromisai būtų pasiekti, tačiau mes bet kokia atveju E, privalome šį teisės aktą patvirtinti iki kadencijos pabaigos ir turime parengti ir patvirtinti tinkamą teisės aktą, kuris, <clears throat> kurio nusipelno vilkikų vairuotojai ir sąžininkai dirbančios įmonės. Tokia yra mūsų pareiga, ją privalome atlikti. Ačiū. Ačiū kolegos, diskusijos bendras šio klausimo baigiamos. E, balsuosime artimiausiu metu per šią plenarinę sesiją. Tik. Balsuosime per kitą plenarinę sesiją. pranešimas. Jašeks Sarius Volski palieka neprisijungusius deputatus ir prisijungia nuo kovo 27 dienos prie EKR frakcijos. E o dabar galime pradėti balsavimą. Mihailovos pranešimas. E, jaunimo užimtumas. Balsavimas varnių būdu. Balsuojame. La votazione è chiusa. Balsavimas baigtas. Approvato. Patvirtinta, sveikinu. Užbaigtas pirmasis parlamento svarstymas. Diegas pranešimas. Balsavimas dėl viso dokumento varnių būdu pradedame hanno votato tutti la votazione è chiusa baigiame balsuoti patvirtinta sveikiname Mikhailovas pranešimas produktai, kuriems galima taikyti mažesnį mokestį arba visai jo netaikyti. Balsuojame dėl viso dokumento. Votazione. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Panceri, Preda, Engel ir Gerens pranešimas. Kaiminystės vystomo ir taptautinio bendarbiavimo priemonė. Pakeitimai nuo 534, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pereiname prie teisėkuros akto projekto už pirmąjį pakeitimų bloką. Kas prieš, kas pru, prieš patvirtinta. Pirma dalis, kas už, kas prieš patvirtinta. Antra dalis, kas už, prieš patvirtinta. 41 pirma dalis, kas už. Volete fare una seconda, un check sulla seconda parte? Turime patikrinti antrą dalį. Gerai, tikriname. 35 pakeitimo antra dalis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Approvato. Patvirtinta. 41 pirma dalis kas už. Kas prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Antra dalis kas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta 118, pirma dalis, kas už prieš susilaikė, patvirtinta antra dalis, kas už prieš patvirtinta. 182 dalis, pirma dalis, kas už prieš patvirtinta, antra dalis, kas už prieš susilaikė, patvirtinta. 190, pirma dalis, kas už prieš patvirtinta, antra dalis, kas už prieš patvirtinta. 336, kas už prieš patvirtinta 479 pirma dalis kas už prieš, patvirtinta antra dalis kas už prieš, patvirtinta. 537 balsavimas pradedamas. La votazione è chiusa. Baigiame balsuoti. Atmesta. 538. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 84 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 539. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 540. Balsuojame. Baigiame balsuoti. atmesta. 108 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, at, patvirtinta. 541, kas už, prieš, susilaikė, man atrodo, kad atmesta. Turime patikrinti, balsuojame. Baigiame. Atmesta didelė dauguma. 109 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 542. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 543. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 111. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. 544 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 545D. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 132 iki 136. Kas už? Kas prieš? Susilaikę patvirtinta. 546. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 279. Kas už? Prieš. Susilaikę patvirtinta. 547. Kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. 359. Kas už? Prieš. Susilaikę patvirtinta. 359. 548D. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 415. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtina. 549D. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 5, 454. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 550D. Pasuojame. Baigiame. Atmesta. 465 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 553 kas už, prieš susilaikė atmesta. 466 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 555 555. Kas už? Atsiprašau. 555. Kas už? Prieš. Susilaikę. Turime patikrinti. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Dabar dėl rezoliucijos projekto 552. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 536. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 5, 5, 4, kas už? Prieš susilaikę turime patikrinti. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmasis parlamento svarstymas užbaigtas. Sveikinu pranešėjus. Dabar dar vienas balsavimas. Salafranka ir Fleckenstein pranešimas pasirinkimo narystėje į paramos priemonę. Nori kalbėti McAllister. Ne. Netaip supratau jūs. Vardiniu būdu 130 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau. Teisės akto projektas. Pirmas blokas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Toliau. Žodinis pakeitimas. Soltas. Pakeitimas. Prašau. Paaiškinkite. Ačiū. Noriu pateikti žodinius pakeitimus 1, 2 ir 3, 7 straipsnio G punktas. Norėčiau įrašyti tackling climate change vietoj fight against climate change. Projekto bendra pranešėjai tam pritarė. Ačiū, kas prieštarauja tokiam žodiniam pakeitimui. Ne, niekas. Pateikiu balsavimui pakeistą pakeitimą, kurį paaiškino Soltės, kas už, prieš, kas susilaiko patvirtinta. Atkrenta 58, kas už 124 patvirtinta. Pakeitimas 125, kas už prieš patvirtinta. 126, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 127 kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 128 kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 129 kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Dabar balsuosime dėl komisijos pasiūlymo. Varnis balsavimas pradedame. Balsavimas baigtas patvirtinta didelė dauguma. Aš sveikinu pranešėjus. Dabar baigiame dviejų minučių pertrauką ir po to vyks balsavimo paaiškinimai.